11.30 pertrauka, o 11.30 bus balsavimas, be kita ko ir dėl šito pranešimo. Dėkuoju.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

Und? Zufrieden? Ja, also gemessen an dem, was. Grosch. Thank you. Uh, dear colleagues, please take your seats. Gerbiami kolegos, prašom sėsti. Uh, tuoj pat po pusės minutės pradėsime.